So, sieht so aus, als wären wir startklar. Dementsprechend. Panašu, kad mes jau esame pasirengę pradėti ir pereisime prie klausimų, kuriuos atsakoma žodžiu. Mažiau palankių ūkininkauti vietovių ribų nustatymas atsižvelgiant į BŽUP reformą ir pirmiausia žodis poniai Köstinger. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti tarybai, kad e, jos atstovai atvyko, jo labiau, kad mes kalbame labai svarbę temą, kuri yra svarbi Europos parlamentui. Labai svarbu, kad šiandien e, vyksta šie debatai. Komisija e, yra numačiusi BŽUP reformą ir naują modelį šiame pasiūlyme e, ketinama įvertinti e, mažiau palankes e, bendrovės pagal biofizinius kriterijus, tokius kaip saustra, drėgmė, dirbožėmio kokybė ir taip toliau. Pirmininkas nutraukia kalbėtoją ir prašo kalbėti lėčiau. Naujieji kriterijai e, iškreiptų kai kurio, kai situaciją kai kuriuose valstybėse narėse. Todėl, e, tačiau mes neturime jokių duomenų apie modeliavimą. Europos parlamentas priima galutinį sprendimą dėl BŽUP, o tam yra mums reikalingi visi faktai. Mes stengsimės e, neleisti kad mažiau palankios ūkininkauti vietovės tiesiog dinktų iš žemėlapių. Įdomu, kaip atrodys bendras modeliavimas. Manome, kad taryba turėtų stengtis, kad sprendimai būtų priimti kartu su parlamentu. Parlamentas siekia, kad bendro žemės ūkio politikos reforma būtų naudinga mūsų žemdirbiams. Noriu paprašyti Europos parlamento ir tarybos rimtai sureaguoti į šį klausimą. E, mūsų ūkininkams reikalingos patikimos prognozės. Mes norime, e, kad nebūtų ūkiai vertinami tik pagal jų veiklos ūkinį e, efektyvumą. E, kalbant apie mažiau palankęs ūkininkauti vietovės, reikia nu, laikytis vienodo požiūrio. Reikia užtikrinti vienodas sąlygas visose ES vietovėse. Mes turime e, stengtis, kad kultūrinės palikimas e, būtų išsaugotas. Tikime šiandien atsakymų iš jūsų. Ačiū. Kitas kalbėtojas, dvi minutės, ponas Kapulas Santos. Dėkuoju, pirmininkė, brangus kolegos. Pone tarybos atstovė, užtikrinti žemės ūkio veiklą mažiau palankiose zonose mums atrodo yra labai gerai. Mes norėtumėm, kad būtų išvengta miško gaisrų, geriau valdomos zonos, geriau valdomi dirbožėmiai ir panašiai. Ir būtent dėl to mes ir diskutuojame šiandieną šiuo klausimu. Tačiau tai, ką šiandieną aptarėme, e, turi praktinę pusę. Mums reikia šiandieną duoti reformą, kaip vyksta BŽUP e, reforma ir mes nusprendėme, neturėdami informacijos apie tikrą poveikį, e, leisti teisės aktus, neturėdami naujų kriterijų, teritorijose, e, bet jau, bet taryba turėjo mus informuoti, valstybės narės turėjo turėti visą informaciją apie tai, kaip tie nauji kriterijai įtakos valstybės narės. Taigi aš norėčiau užduoti klausimą tarybai ir tas klausimas yra toks. Ar taryba gali mums pateikti tokią informaciją? Ir jeigu gali, tai kada? Aš taip pat norėčiau priminti tarybai, kad parlamentas maždaug per mėnesį pateiks pranešimus. Bus pranešėjai paskirti ir pateikti pranešimai. Taigi jeigu mes galėsime negalėsime e, gauti tokios informacijos, mes negalėsime leisti atitinkamų teisės aktų. Kadangi taryba ir valstybės narės yra atsakingi, tai norėčiau, kad taryba aiškiai ir nedviprasmiškai bei atvirai pasakytų, ar iš tiesų taryba galės tą informaciją mums pateikti ir kada galės. Nes ta informacija mūsų darbui, kaip teisės aktų leidėjų, leidėjų darbui, tiesiog būtina. Toliau. Dvi minutės ponui Nikolson. Dėkoju, ponė pirmininkė. Vasaro mėnesį buvo iškeltas labai svarbus klausimas. 70 procentų Airijoje regione, iš kurio aš esu kilęs, yra minima, kaip mažiau ūkininkauti palankios vietovės. Ir e, būtina priimti sprendimus, nes ten dirba daug ūkininkų, kuriems aktualūs bus dabar priimti sprendimai. Svarbu, kad būtų pakeisti kriterijai siekiant išsiaiškinti, kokios žemės būtų galimos traktuoti, kokios vietos galimos traktuoti kaip mažiau palankiomis aukininkavimui. Jungtinė karalystė galėtų prarasti e, ir Airija galėtų prarasti svarbias lėšas, 30 procentų žemė gali būti prarasta. Aš suprantu, kad terlingesnė žemės galėtų taip pat e, patekti iš šio projekto aprepti. Nėra būtina e, teikti, kad visom žemėms būtų teikiami šie privalumai, reikėtų, kad Europos komisija atliktų e, pakankamai tikslų tyrimą. Norėčiau, kad visiems būtų taikomos tos pačios taisyklės. Reikėtų pripažinti, kokios kokie įpareigojimai bus numatyti, ar jie turės visi neigiamą poveikį žemės ūkiui. Norėčiau pasakyti, kad mano regione gali nutikti taip, kad žemės ūkiui bus tiek kenkiančių elementų, kiek dažnai pasitaiko kitose Europos zonose. Jei norime, kad šis projektas būtų efektyvus, reikėtų laikytis lankstaus požiūrio. Aš manau, kad kai kuriais atvejais programa veikia neblogai, tačiau nereikėtų jai pakengti. Man kyla klausimas, kas vadovauja šiai programai - teismas ar komisija? Nes teismas kritikuoja komisiją, kai jį tik bando krustelti, ar siūloma komisijos reforma E, yra reakcija į Teisingumo teismo kritiką. Jeigu taip, tai tuomet labai gaila. Dėkoju. Dvi minutės, ponas Lain. Dėkoju, pirmininkė. Škotijoje 85 procentai uh, ūkių yra laikomi tomis mažiau palankiomis ūkininkavimui zonomis. dabar yra numatoma įdėkti naujus kriterijus. Yra naujų zonų, kurios išnyks iš žemėlapio tokių zonų, kai bus paim, pradėti taikyti naujieji kriterijai. Komisija e, pavyzdžiui, nenumatė tokio kriterijus kaip vanduo patenkantis į dirbožėmį. rytuose Škotijos dauguma pripažintų, kad tos žemės nėra nepalankios ūkininkavimui. Jungtinėje karalystėje mes dabar suprantame, kokį poveikį turės naujieji kriterijai Škotijos ūkininkams. Kriterijų pakeitimas buvo jau paskelbtas. Kaip jau buvo pasakyta ir kitų kalbėtojų, Šie pasikeitimai iš dalies nėra atskleidžiami. Yra draudžiama skelbti informaciją, tad kaip mes galime žinoti, ar bendrosios žemės ūkio politikos taikomi naujai kriterijai yra tinkami ar ne. Ir jeigu tie kriterijai sąmoningai slėpiami nuo Žemės ūkio komiteto, tai kaip mes galime apsispręsti. Na ir šiandien mes kalbame apie principinį klausimą. Su tokia pačia informacija turi gauti Europos parlamentas, nes tai yra teisės aktų leidėjas kartu su komisija ir taryba. E, taryba turi kuo greičiau atskleisti esamą informaciją, jeigu norime, kad teisės aktai žengtų pirmin parlamento dėka. Kvieščiau parlamentarus paremti šį kreipimąsi, kad informacija būtų keičiamas į to lygiai tarp e, komisijos tarybos ir parlamento. Dabar tarybos vardu ponas Batskov. E, e, Dėkuoju pirmininkė. Ponios ir ponai parlamentarai, Danijos ministrės, e, žemės ūkio ir žuvininkystės ministrės nėra, tad jos vardu norėčiau atsakyti į 70 ir 71 klausimą apie e, e mažiau palankių ūkininkauti vietovių ribų nustatymą atsižvelgiant į BŽUP reformą. Komisija bandė įvertinti konkrečias pasiekmes, e, jeigu bus naudojami aštuoni biofizikiniai kriterijai E, apibrėžiant tas mažiau palankės ūkininkauti vietovės, nustatant joms ribas ir paprašė valstybinarių nubražyti tų zonų planus. Tai yra tokios zonos, kuriuose kurios galės gauti išmokas kaip mažiau palankios ūkininkauti zonus, e, atliekus, e, atliekant atitinkamus, atitinkamus bandymus. Deja, tai dar nebuvo padaryta. Tų naujų kriterijų klausimas yra svarstomas, e, kalbant apie BŽUP reformą. Deja, kol kas viešos informacijos apie naujų biofizinių kriterijų naudojimą neturime. Aš pritariu tiems, kurie prašo, kad parlamentas ir taryba turėtų tokią pačią prieigą prie informacijos, kaip įtakoja tie nauji kriterijai, nustatant, kurios zonos yra mažiau palankios ūkininkauti. Kiek žinau, visos valstybės narės yra pateikusios e, laikinas informaciją ir laikinus planus komisijai kaip e, dėl tų aštuonių kriterijų, jų naudojimo ir įtakos. Ta informacija preliminari, bet jau galima susidaryti gana neblogą vaizdą, kaip tie kriterijai naudojami ir e, tiek parlamentui, tiek tarybai ta informacija yra naudinga. Tačiau taryba tos informacijos neturi, planų neturi, nes planai yra valstybių narių nuosavybė, jie negali būti paviešinti tarybai ir parlamentui, kol, kol valstybės narės komisijai nesuteikia atitinkamo leidimo. O komisija pati viena be valstybių narių leidimo negali nei paviešinti, nei e, publikuoti. Kiek supratau, 12 valstybių narių komisijai suteikė leidimą informuoti apie tuos aštuonis kriterijus, kurie yra naudojami apibriežti mažiau palankės ūkininkauti vietovės 23 e, balandžio tai vyks e, Žemės ūkio komitete, bet vis tik tai suprantu, kad e, trūksta informacijos ir trūksta skaidrumo, kalbant apie šios klausimus. 16 dieną pirmininkaujanti valstybė paskatino valstybės narės peržiūrėti savo poziciją ir suteikti komisijai tą leidimą, kad būtų užtikrintas didesnis skaidrumas. Aš tikiuosi, kad kitos valstybės narės taip pat komisija suteiks atitinkamą leidimą, kad galėtų ir taryba, ir parlamentas susipažinti su, geriau su tų biofizikinių kriterijų naudojimo pasiekmėmis. Kol kas šiandieną negaliu Jums pateikti jokių papildomų komentarų, todėl, tad jeigu norėtumėte kažko tai paklausti, e, išsiaiškinti įvairius smulkmenas, prašau visus klausimus skirti e, komisijai 23 e, balandžio parlamente. Ačiū pirmininkė, dabar perėsime prie pasisakymų frakcijų vardu, APP e frakcijos vardu, ponas Dorfmanas, dvi minutės. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Iš ties, kalbant apie ribų nustatymą taikymą mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms, mano supratimu, tai yra blogas juokas ir aš tikėjausi, kad šiandien situacija pasikeis. Ką tik iš tarybos atstovų sužinojome, kad valstybės narės ir taryba yra e, du atskiri dalykai. Man tai yra naujovė. Prieš du metus aš rengiau pranešimą šią temą, mes teikėme įvairiausių pasiūlymų, kur, apie kuriuos buvo kalbėta šiandien. Tačiau e, niekas iš tuomet numatytų dalykų nepateko į e, komisijos reformų pasiūlymą. Komisija ir toliau eina savo uh, e, užsispyrėliškų kelių pirmin. Dabar didžiausias klausimas yra, kokios e, vietovės pateks į žemėlapį, kurios nepateks. Nesupraskite manęs neteisingai. Gali būti taip, kad tos ribos bus nustatomos e, teisingiau ir tos valstybės narės, kurios e, ūkinę veiklą vyko, vykdo mažiau palankiose vietovėse, dabar pateks į tą žemėlapį. Tačiau gali būti ir kitaip. Todėl aš manau, kad tie aštuoni pateikti kriterijai nebūtinai yra sprendimas. Absurdiška tai, kad parlamentas likščiol nežino, kaip vyksta e, modeliavimas. Mes neturime jokių detalių žemėlapių, todėl kad žemėlapius turi valstybės narės. E, galėtume kreiptis į atskirus ministrus, e, tiksliau ministrai kreipiasi į parlamentą, kad mes pakeistume kriterijus, tačiau mes negalime jų keisti, nežinodami, kaip atrodo modeliavimas. Taigi čia yra toks žaidimas, kuriame valstybės narės teigia vieną, o taryba kitą. Noriu kreiptis į Jūs, tarybos nariai, užtikrinti tinkamą skaidrumą ir su, pateikti parlamentui tos duomenys, kurie yra reikalingi jo darbui. Tai ypatingai svarbu tiek Europos parlamentui, tiek mūsų žemdirbiams. Ačiū. Labai ačiū, ponia kolegė. SRD frakcijos vardu dvi minutės ponui De Castro. Presidente, onorevoli kolegi. Kon... Pone pirmininkė, brangus kolegos. Jūs be abejo esate susipažinę su įvairiais biocheminiais kriterijais, kuriuos siūlo komisija siekiant nustatyti mažiau palankės ūkininkavimo vietovės. E, parlamentui tai yra labai svarbu, tos duomenys nelabai norima perduoti ir valstybių narių bei tarybos uh, E, tarybos suvokimas kažkoks e, keistas apie Lisabonos sutarties nuostatų įgyvendinimą. Mes kartu su taryba turime vykdyti BŽUP reformą ir negalime pritarti tam, kad informacija, e, kurią gauna viena ir kita institucija, tarpusavėje skirtusi. Mes kaip ir taryba turime turėti lygiai tas pačias galimybės kad galėtumėm atlikti įvertinimą pagal komisijos kriterijus. Komisija mums neleidžia e, gauti kai kurios informacijos dėl to, kad kai kurios valstybės narės nenori, kad tie duomenys patektų į parlamentą. Taigi mes norime, kad e, vals... taryba paprašytų valstybių narių didesnių skaidrumo ir kad valstybės narės e, noriau bendradarbiautų toje naujoje institucinėje realybėje. Ačiū. Dabar Alde frakcijos vardu dvi minutės poniai Raimers. Gerbiamas pirmininkė, e, garbus tarybos atstovai, ponios ir ponai. Tikrai stebina tai, kad šiandien kalbame apie mm, BŽUP ateitį. Turime priimti sprendimą, tačiau nežinome, kokiais kriterijais remiantis tą sprendimą turime priimti. Mes neprieštaraujame, kad reikėtų naujai nustatyti e, mažiau palankių kininkauti vietovių ribas, tačiau tam reikalingi kriterijai. E, dabar yra numatyti aštuoni kriterijai - geologiniai, fizikiniai ir e, tikrai neįmanoma atimti kontrolės galimybę iš parlamento. Mums reikalingi detalūs žemėlapiai, mums reikia įvertinti, ar tie aštuoni numatyti fiziniai kriterijai turi prasme. Dabar yra kuriamas nepasitikėjimas. Visai neaišku, ar Europos parlamentas galės atlikti kontrolės funkciją. Būdama žemdirbė, tikrai abejoju, ar remiantis tais paprastais kriterijais galima tinkamai nustatyti ribas. Pagaliau yra ir kitų kriterijų, kaip pavyzdžiui netinkama infrastruktūra, sunki prieiga prie rinkų, e, istorinė vietovės padėtis. E, pagaliau svarbu atsižvelgti ir į bendrą kriterijų kombinaciją. Todėl svarbu įvertinti komisijos pateiktus kriterijus, o reikalui esant juos ir pagerinti. Todėl noriu paprašyti. Um, pateikti mums kriterijus ir Ačiū. Dabar žaliųjų frakcijos vardu pusantros minutės poniai Smith. Labai ačiū ponia pirmininkė. Kaip Skotas e, kalbėdamas e, Šiaurės Europos e, nacijos vardu turiu pasakyti, kad mane kiek piktina tai, kad jūs turite ginti tam tikrus dalykus, net leisnus dalykus. Mes kaip e, teisės aktų leidėjai esame atsidūrę ypatingoje situacijoje. Mažiau palankios ūkininkauti vietovės yra labai svarbios Škotijai. 85 procentai visų vietovių patenka į šią apibriežtį mūsų šalyje. Todėl mums ši nauja BŽUP reforma yra labai svarbi. Tai nėra koks nors antrailis dalykas, tai yra iš esmės svarbu ir nuo to priklausys tai, kaip mes e, formuosime savo veiklą. E, Kalbant apie e, žemėlapius, 62 e, tūkstančiai kvadratinių kilometrų bus išbraukti iš tų žemėlapių remiantis e, dabar pateiktais kriterijais. Taigi mes remiamės konkrečiais duomenimis ir faktais ir Europos parlamentas dabar privalo e, dirbti aklai, nes nežino kriterijų. Tai yra neatleistinas dalykas ir um, tokiu metodu remiantis negalime dirbti. Pono Dorfano pranešime jau buvo pabrėžta, kad mes negalime taip dirbti ir aš tikrai negaliu priimti jokio sprendimo neturėdamas tos informacijos. Pateikite tą informaciją. Labai ačiū. Toliau ECR frakcijos vardu vieną minutę kalbės ponas Wojciechowskis. Dziękuję panie przewodniczący. Przyłączam się do głosów. Ačiū, pirmininkė. norėčiau prisidėti prie pasisakymų apie žemėlapių sudarimą ir apie kriterijus. Dėl kriterijų. Pirmiausia, reikėtų atsižvelgti į dirbožėmio sąlygas, į drėgnumą, dirbos drėgnumą, apie tai kalbėjo ponas Sikoson. Kitas svarbus kriterijus ar kriterijai e, yra imlumas darbui. Kai kuriuose vietovėse, pavyzdžiui, kalnuotose vietovėse šis darbo imlumo veiksnys labai svarbus. Taip pat reikia galvoti apie konkurencingumą, tai yra apie atstumą nuo rinkų arba atstumą iki žaliavų. Tokie turėtų būti pagrindiniai kriterijai. Dėkoju. Kitas kalbėtojas vieną minutę kalbės Guoja NGL frakcijos vardu, ponas Heninas, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Žemėlapiai yra būtini tam, kad būtų aišku, kaip yra išskiriamos mažiau palankios ūkininkauti vietovės. Pirmiausiai, turime turėti galvoje pagarbą. Mes, kaip demokratinė institucija, esame legitimi institucija institucija ir mums reikalingos visos priemonės sveikam darbui. O antras dalykas yra sveikas protas, kai mes kalbame apie ūkininkavimo veiklą. Jeigu mes siekiame solidarumo tarp regionų, jeigu mes siekiame autonomiško žemės ūkio, jeigu mes e, kalbame apie atsinaujinančius energijos šaltinius, kovą prieš klimato kaitą ir taip toliau ir panašiai. Bet kokios priemonės turi būti peržiūrėtos, turint galvoje minėtus tikslus. Detalų žemėlapiai yra besąlygiška priemonė tolesniam dar, darbui. Neturėtumėm kaip nors spėlioti, mes turime kalbėti apie visų piliečių reikalą. Dėkojame kolegai. Toliau vieną minutę kalbės ponia Dots. Ačiū pirmininkė. Kaip daugelis kolegų šios diskusijos metu pasakė, mažiau palankios unikantį vietovės yra svarbios. Jau girdėjome, kad Airijoje, Šiaurės Airijoje 70 procentų žemės patenka būtent į šią kategoriją. Mes tikėjomės, kad šią diskusiją padės daug ką išsiaiškinti, tačiau taip nėra. Ir kaip ir kiti ministrė, man labai nepatogu, kad jūs atvykote į šią diskusiją turėdamas taip mažai informacijos. Ir taryba yra svarbi teisėkuros institucija reformuojant BŽUP, taigi tokių atsakymų nepakanka. Ūkininkai, ūkininkus paveiks nauja sistema, kiek suprantu, žemės, kurios dabar yra priskiriamos mažiau palankioms sunikininkauti vietovėms, nepateks į šią kategoriją. Labai svarbu, kad būtų užtikrintas regioninis lankstumas, kalbant apie administracinės vienetus, nustatant žemės ribas. Taip pat e, reikia pagalvoti ir apie sistemos galiojimo pradžią. Dabar yra numatyta data 2014 metai e, reikia atsižvelgti į vairius aspektus, galvojant apie datą. Dėkojame kolegijai. Priminsiu, kad viena minutė susidaro 60 sekundžių, kitas kalbėtojas dvi mintas kalbės ponas Jaras, prašom. Ačiū pirmininkė. Gerbiama Europos ministrų taryba. Atrodo, kad visa situacija primena komedijų situaciją. Viena vertus mes e, matome, kad e, komisija tarsi žino, jog egzistuoja tokie žemėlapiai, bet jie yra slepiami nuo Europos parlamento. Bet e, arba mes dirbame kartu arba ne. Negali būti taip, kad žemėlapiai yra parodomi tik tai komisijai. Tai tikrai nesukuria pasitikėjimo. Mes norėtumėm gauti bent jau tų valstybių narių žemėlapius, kurie jau yra pateikti komisijai. Nes atrodytų, kad e, tie žemėlapiai tarsi brangiai kotiruojamos akcijos. Komisijos pasiūlymas yra specifinis. Mes kalbame ne vien tik tai apie biofizinius e, e, požymius, dirbožėmio požymius, mes kalbame ir apie tai, kad nereikėtų pernelyg pervertinti kriterijus, nes sąlygos ES yra skirtingos. Tad aš pasisakyčiau už tai, kad mes ramiai ir nejausdami laiko spaudimo dar sikiai įsigilintumėm į mažiau palankių kininkauti vietovių tematiką. Mums reikalingas atskiras dar specialus pasiūlymas tam, kad nebūtų to laiko spaudimo ir kadangi tas mūsų kovų laukas toksai yra nepriepiamas, neturėtų ši tema likti nuo šaly, kai mes, nuo šaly, kai mes reformuojame žemės ūkio politiką, nes man labai svarbios yra ūkininkų šeimos patys, ūkininkai ir dėl to mums turim mes turime numatyti pakankamai laiko sprendimams priimti šioje svarbioje temoje. Dėkoju. Dėkoju. Iškelta mėlyna kortelė. Pone Kūn, ar sutinkate su klausimu? Žodis jums. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas kolega Jar, ar jūs taip pat galvojate, kaip ir aš, kad kriterijų sistema, kuria yra numatomas skatinimas mažiau palankių vietovių, tarsi visą reikalą pastato e, žemyn galvą. Jūs galbūt Meklemburgė esate jaunas ūkininkas, sukavėte savo pirmosios patirties ir matote, jog jūsų ūkininkaujamoje vietovėje yra nepalankių vietovių. Bet ar jūs galvojate, kad to pakanka, kad galėtumėm kalbėti apie nepalankes ūkininkauti sąlygas? Ačiū, atsakysiu. Kadangi žemėlapiai yra tokie paslaptingi, mes negalime tam tikrų dalykų paaiškinti logiškai. Mačiau Eifelio regione tokias pačias sąlygas, tokį patį dirbožėmį, bet pusė regiono yra laikoma nemažiau palankę ūkininkauti vietovę. Tad jeigu valstybės narės bijo atskleisti mums žemėlapius, tuomet nežinau, kaip toliau vystyti šią procedūrą. Mums reikalingas skaidrumas. Dėkoju, kolega. Kita kalbėtoja kalbės vieną minutę, tai yra ponia Garcija Peres. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir mano kolegų dauguma, norėčiau akcentuoti štai ką parlamentas privalo reikalauti visos informacijos, kad galėtų normaliai dirbti, nes dabartinėmis sąlygomis susidurėme su rimtais sunkumais, su nesaugumu sektoriuje. 2010 gegužę parlamentas jau išsakė savo požiūrį į šį klausimą. Mes galvojame, kad bio fizikiniai kriterijai nėra pakankami, kad būtų taikomi visoje Europos Sąjungoje. Mes galvojame, jog reikėtų pasitelkti socioekonominius kriterijus, nes jie praktiškai yra eliminuojami, bet juk mes negalime nusigręžti nuo realybės, nuo to, kad žmonės bėga iš kaimo vietovių. Dėkoju. Toliau 1 minutė 30 sekundžių ponai Alvort. Ačiū pirmininkė. Mažiau ūkininkauti palankių zonų klausimas yra labai svarbus žemės ūkio srityje. Maždaug 50 procentų e, žemės ES yra priskiriama šiai kategorijai ir Airijoje visa. E, šiai kategorijai priskiriama 75 procentai visos žemės. Taigi ši sistema yra itin svarbi. E, tai prisideda prie 30 tūkstančių šeimų e, paramos. Ta sistema svarbi ir dėl e, airijoje vyraujančių klimato sąlygų. Ūkininkai gyvenantis tokiuose teritorijose susiduria su sunkumais. Rinka neatsižvelgia į tuos iššūkius, su kuriais susiduria e, ūkininkai, ūkininkaujantis vietovėse su gamtinėmis kliūtimis. Labai svarbu, kad šios teritorijos būtų pakankamai finansuojamos ir kad būtų išlaikytas subsidirmo principas, o valstybėms narėms būtų suteikti kaip galima daugiau lankstumo taikyti kriterijus taip, kad jie geriausiai tiktų jų ūkininkams. Taip pat jos turi turėti laisvę pritaikyti tuos kriterijus. Kiek suprantu, valstybės narės dėlsė vėlavo vėlavo pateikti žemėlapius tų teritorijų, kurioms gali būti išmok, skiriamos išmokos pagal šią sistemą. Ir tai žinau, kad kai kurios valstybės narės atsisakė pateikti šią informaciją, tačiau ribų, naujų ribų nustatymas ir kai kurių teritorijų išbraukimas iš šios kategorijos sukėlė problemų. Taigi manau, kad komisija turėtų paraginti valstybės narės paspartinti šį procesą. Dėkoju. Vieną minutę kalbės ponas Hoisling. Ačiū, brangus kolegos. Parlamentas yra ignoruojamas, tą daro valstybės narės. Negalime su tuo taikstytis, turime atitinkamai reaguoti, turime priimti sprendimą dėl dalyko, kurio padarinių negalime įvertinti. Keistas žaidimas. Ypatingai keista situacija susiklostė Vokietijoje. Vokietijos federacinė vyriausybė nesuteikia žemėlapių, bet mes tuos žemėlapius gauname iš Vokietijos ūkininkų asociacijos. Reikia sustabdyti tokią situaciją. Mums reikalingi kriterijai Europoje. Ar vien tik tai pakaks biofizikinių, abejoju. Socioekonominiai kriterijai reikalingi tam, kad galėtumėm situaciją įvertinti sąžiningai. Tam, žinoma, prireiks daugiau laiko, bet mes nenorime sulyginti visų regionų. Tad ateinančią savaitę raginu Žemės ūkio komitetą labai aiškiai padiskutuoti atvirai, ne už uždarų durų. Mes neturėtumėm taikstyti su tokia situacija. Dėkoju. Vieną minutę kalbės ponė Girling. Ačiū pirmininkė. Uh, Šią temą kalbu e, pasisakydama daugelio e, ūkininkų vardu, tai yra vakarų Anglijos ūkininkai, e, kurie sunkiai verčiasi. Parama ūkininkams šiuose teritorijose suteikia daug privalumų, ne tik užtikrinamas tvarus kraštovaizdžio tvarkymas, tai yra parama tūkstančiam žmonių manau, kad BŽUP reforma yra likdamoklo kardas, e, kabantis viršūkininkų, nes jis mažina užtikrintumą. Ir dėl to labai sunku planuoti veiklą. Todėl visiškai nepriimtina, kad tas netikrumas dar labiau didinamas, kadangi valstybės narės nevykdo savo įsipareigojimų mažiau palankiose ūkininkauti teritorijose. Uh, Turiu pasakyti, kad ūkininkai pasibaisės čia demonstruojamų požiūrių. Jeigu norime išlaikyti pasitikėjimą mumis, galbūt jūs esate per daug nutolę nuo ūkininkų, tačiau aš nuolat girdžiu jų žodžius, taigi siūl... reikia teikti informaciją, reikia, kad ši institucija atliktų savo darbą rinkėjų vardu. Dėkojame. Toliau Poniai Patraunė, aš suteikiamą žodį dviem minutėms. Ačiū pirmininkė. Taryba komisija sakė, kad reikėtų vėl galvoti apie mažiau palankęs nikininkauti vietovės, kad reikia galvoti apie bio fizinius kriterijus ir kad tas procesas tinkamai vyktų, reikia tikslios informacijos jeigu norime, kad parlamentas prasmingai diskutuotų apie naują BŽP. Mažiau palankių ūkininkauti vietovių ribių nustatymas yra labai svarbus, kai kalbame apie naują ūkininkavimo e, metodą, tai yra apie naują BŽP. Kalbame apie ūkininkavimo būdus, e, kurie padėtų didinti gamybą visoje Europos Sąjungoje, kad būtų atgaivintas gyvenimas žemės ūkio vietovėse ir kad būtų uh, stabdomas žmonių išvykimas iš tų vietovių. Taigi mums reikia informacijos iš valstybių narių, bet reikia informacijos, kuri būtų detali. Ir galvojant apie subsidiarumą, reikia ne tik tai biofizinių duomenų, bet ir socialinio-ekonominių e, duomenų. Tai e, turėtų būti e, duomenės pakoreguoti atsižvelgiant į valstybių narių atskirų regionų specifiką. Taip pat turėtumėm nagrinėti ir apibendrintus aiškius e, biofizinius e, kriterijus, nes tai apima labai daug dalykų ir, ir klimatą, ir e, augmeniją, ir gyvūniją, viską tai reikia susijęti. Deja, komisija neatsižvelgia į geografinės kliūtis, kaip pavyzdžiui, ūkių ir ūkininkavimo vietovių izoliavimą, atstumą iki, iki paslaugų teikimo vietų, kaip pavyzdžiui Portugalijoje yra. Portugalija yra ES vakaruose ir yra visiškai izoliuotų vietovių, tokių kaip pavyzdžiui Madeira. Toliau vieną minutę skiriama ponui Tabaitį. Ačiū pirmininkė kolegos. Savo darbinę karjerą pradėjau kaip diplomatas tuometinėje Sovietų sąjungoje ir tuomet buvo labai daug valstybinių paslapčių ir niekad nemaniau, kad dabartinėje Europos sąjungoje na, bus kažkokių tai paslapčių, kad bus neįmanoma sužinoti, kurie regionai priskiriami mažiau palankiems ūkininkauti. Tai nepriimtina. Vengrijoje, vidurinėje jos dalyje tarp Dunojaus ir e, Tisos, yra vietovė klasifikuojama kaip pusiau e, dikuma. Ir ūkininkai ten nežino, ar jiems bus e, suteiktas mažiau palankios ūkininkauti vietovės statusas, bet be drėkinimo negalima ten išgyventi, ūkininkavimas nebus gyvybingas. Tai iš tiesų gėda Gėda komisijai, gėda tarybai už tai, ką jie daro ir gaila, kad parlamentai neatstovaujama šiuose diskusijose. Toliau ponas Ašvat, vieną minutę. Consequence... Pirmininkė, norėčiau išsakyti savo bejonės dėl kai kurių komisijos pasiūlymų kitaip suteikti mažiau palankių ūkininkauti vietovių statusą. Junktinė karalystėje tai vienos iš gražiausių, įvairiausios augmenijos gyvūnijos vietovių, tačiau tai labai ir pažeidžiamos vietovės ir kaip tik tai todėl e, parama ten labai svarbi e, žmonėms, kurie ten dirba ir gyvena. Ir e, gyvenimas bus labai svarbus, todėl norėčiau paraginti komisijas išvelgti į tris dalykus. E, visų e, pirma, reikėtų patvirtinti 50 procentų mažiausią ribą. Antra, reikėtų panaudoti mažiausią dydį administracinio vieneto, kad būtų galima tinkamai atsižvelgti į žemės ūkio vietovės potencialą. Ir trečia, reikėtų parodyti lankstumą vertinant biofizinius kriterijus ir gamtinės kliūtis, kad būtų galima atitinkamai suteikti statusą vietoje. Ačiū. Toliau ponas Silvestris dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Turime užtikrinti, kad vietovės toliau klestėtų komisija prašo valstybių narių labiau padėti ūkininkams, mažiau palankėse ūkininkauti vietovėse, teikiant papildomą paramą, be to, kas jau dabar yra numatyta žemės ūkioj skirtoje eilutėje. Tai būtų pagal pirmą tikslą daugiau negu 5 procentai, būtų mokama e, priemoka už hektarą, bet ūkininkams e, sunku tai suprasti, sunku suprasti, kaip apibrėžiamos mažiau palankios ūkininkauti vietovės. Mums trūksta tokios apibriešties, ribos pernelyg nelankščios yra. Panašios priemonės yra numatytos ir 68 eilutėje. Turime išlaikyti ir tas priemonės, kad nebūtų iškreipyta konkurencija. Kalbate apie tokias žemio, žemės ūkio kultūras kaip alyvmedžiai, vynoginai Italijoje ir jeigu tokių vietovių nebūtų, tai prarastumėm e, labai didelę dalį savo tradicijų. Labai svarbu yra išlaikyti na, tai. Ir Europa turėtų padėti stabdyti vandens horizonto eroziją. Pulijoje auginamos, auginami 53 rūšių alyvmedžiai, Ir jei vertintumėm tai, tai turėtumėm taikyti pačius įvairiausius e, kriterijus, ne vien biofizinius kriterijus. Ačiū. Toliau, pane Katenbach, vieną minutę. Pirmininkė, šiandieną tarybai nebuvo lengva atvykti pas mus Bet e, šis pralaimėjimas gali būti galimybė ateičiai dar sėki pasidėrėti su komisijai dėl pateiktino pasiūlymo, iš naujo pateiktino pasiūlymo. Atlasas, susidedantis iš aštuonių biofizinių kriterijų, gali galbūt praturtinti uh, pamokų mokykloje gyvenimą, bet nelabai prisidės prie žemės ūkio politikos. Mums reikalingi socioekonominiai kriterijai. Ir kaimo regionus turime vertinti kaip bendrus gyvenimui skirtus ir ūkininkauti skirtus regionus. Vien tik tai dirbožėmio pobūdis nėra pakankamas. atrodo, kad valstybės narės nėra pasirengusios pateikti atitinkamų žemėlapių, bet tie žemėlapiai, jeigu ir bus pateikiami, turi remti socioekonominiais kriterijais. Dėkoju, toliau dvi mintes kalbės ponas Des. Ačiū, pirmininkė. Tema - kompensaciniai mokėjimai, kurią svarstome, yra labai svarbi mūsų ūkininkams ir paliestoms vietovėms kompensacijos yra sėkmė ES žemės ūkio politikoje, nes jos suteikia galimybių ūkininkams ūkininkauti, užtikrinti pasėlius, jų bioįvairovę. Jos sugebėjo užtikrinti darbo vietų išsaugojimą tam, kad asmenys turėtų perspektyves minėtuose regionuose. Todėl man ypatingai svarbu, kad komisija ir taryba labai adekvačiai vertintų šią jautrę temą. Kai mes kalbame apie biofizinius kriterijus, tai reiškia, jog sukūrėme papildomos neteisybės, dar didesnės neteisybės, nei kad, e, pagal kurią remiasi dabartinė sistema. Sistema jau dabar užprogramuoja konfliktus. 2,8 milijonai hektarų atsidurs už borto ir 2,2 milijonai hektarų bus iš naujo perkvalifikuoti. Ir tikrai nemažai ūkininkų staiga nusteps atsidūrė mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse. Pavyzdžiui, Prancūzijoje e, tie galėtų būti tokie ūkininkai, kurie gauna e, didesnės nei vidurkio pajamas e, dirbdami žemės ūkio sterijoje. Man atrodo, kad tai visiškai nesiderina su Lisabonos sutarties dvasia. Reikia paruošti geresnius pasiūlymus. E, ir kartais galbūt net pašaipiai galima būtų pasakyti, kad parlamentas tarybui ir komisijai turi įduoti į rankas Lisabonos sutartį, kad e, dauguma, todėl kad dauguma e, komisijos ir tarybos atstovų dar net nėra susipažinę su šios sutarties nuostatomis. Ir vienas kolega pasakė, kad situacija jau panašiai komedija. Tikrai, Kaip mes galime patikėti komisiją ir tarybą, jeigu pastarosios mums nuslepia nuo mūsų 66 procentus informacijos? Dėkoju. Toliau dvi mintes kalbės ponas Kalinovskis. Ačiū pirmininkė. Matau, kad komisija ir valstybės narės yra tikrai pasiryžusios nustatyti mažiau palankiau ūkininkauti vietovių ribas, tačiau rezultatas tikrai nėra patenkinamas. Turiu galvoje objektyvų tų vietovių ribų nustatymą visoje Europos bendryjoje. Nematau, kad čia būtų vadovaujamasi pagristomis priežastimis. neatsižvelgiama į tam tikrų bendruomenių ribas, o tos ribos įvairiose valstybėse narėse smarkiai skiriasi. Um, Lenkijoje vidutinis ūkio dydis yra 12 hek tūkstančių hektarų. Taigi tų bendruomenių ar ūkių dydžiai labai smarkiai skiriasi. Tai reiškia, kad nebus įmanoma tų skirtingų teritorinių vienetų lyginti. Tose vienetose, tie vienetai yra vienalyčiai, e, ten dirbožėmio kokybė panaši, tačiau kitur situacija gali būti visiškai kitokia. Be to reikia neužmiršti ir tos 66 procentų viršutinės ribos, kurią pasiekus bus mokamo, mokamos išmokos. Tai reiškia, kad daug vietovių nepateks į apibriešti. Ūkininkai nebegalės tose vietovėse ūkininkauti. Lenkijoje mes turime mokslinių įrodymų, kurie rodo, kad daugelie vietovių yra per daug sudėtinga apskritai užauginti kokį nors derlių, negaunant sąjungos paramos. Ačiū. Dabar vienos minutės kalbos. Pirmoji kalbėtoja Pone Ferhain. Ačiū pirmininkė. Gerbiama taryba, komisijos atstovų labai mažai, nors parlamentui, kad būtų išsakyta daugiau pagarbos, atrodytų nepasistengta to padaryti. Kyla diskusijose klausimas, ar kriterijų suvienodinimas atitinka regionų poreikius. Juk mes turime priimti atsakingą sprendimą, bet negalime to padaryti neturėdami pakankamai informacijos. Neaišku, ar buvo atliktas poveikio vertinimas. Mums reikalingi ne vien tik tai biofiziniai kriterijai, bet ir socioekonominiai. Todėl aš raginu komisiją skirti pakankamai laiko šiam aspektui atskirai nuo žemės ūkio reformos, politikos reformos aptarti, kaip įmanoma, išsameu. Dėkoju. Pone Brenda Garst paprašė žodžio, prašom. Ačiū, kolegos. Labai svarbu svarbu, kad bio, vienas iš biofizinių kriterijų yra dirbožėmio e, drėgnumas. E, mes ilgai teigiame, kad į drėgnumą reikia atsižvelgti daugelis e, vietovių mano šalyje, Limerikas, Korkas, e, jaučia poveikį, yra tokios teritorijos. Pagal dabartinius E, žemėlapius. E, mums labai svarbu žinoti, Airijoje ar įmanoma bus užsitikrinti mokėjimus pagal tarptautinius žemėlapius, kol nebaigti renkti nauji žemėlapiai. Ačiū, ponia Maginės. Mes iš tarybos neišgirdome paaiškinimų apie valstybės narės, kurios turi informaciją. Kiek suprantu, 20 valstybių narių turi reikiamą informaciją, 12 yra pasirengusios uždarame posėdėje su mumis tą informaciją pasidalinti. Galbūt kitos atrado kažkokį auksą ar kažką, akivaizdu, kad nenori dalintis tą informaciją. Šis klausimas yra politinių požiūrių labai delikatus. E, Tačiau kita vertus, be aiškios informacijos šis parlamentas negali priimti sprendimų dėl mažiau palankių ūkininkauti vietovių mm, ribų nustatymo dabartinės BŽF reformos kontekste. Taigi, manau, kad e, parlamentas turėtų prašyti ne komisijos teikti informaciją, bet turi kreiptis į tarybą ir para, kad taryba paragintų tas valstybės narės, kurios nenori dalintis informaciją, tą informaciją pateikti. Klausiausi įvairių kolegų iš įvairių valstybių narių ir panašu, kad problema plačiai paplitusi. Šios išmokos yra labai svarbios, kad tose vietovėse žemės ūkis išliktų. Taigi, e, užuot mūsų teik, prašius informacijos, manau, klausimą reikėtų adresuoti kitiems. Ačiū, ponia Maner. E, mažiau palankios ūkininkauti vietovės yra labai svarbios siekiant išsaugoti žemės ūkio įvairovę. Tai svarbu ir siekiant užtikrinti apsirūpinimą maistu. E, reikia atsižvelgti į gamtinės sąlygas egzintuojančias įvairiose ES vietose. Mes matome, kad tos sąlygos yra labai įvairios. Pavyzdžiui, dabar kai kuriuose Suomijos vietovėse dar yra metras sniego kitur klimatas kitoks. Taigi turime pasigilinti į šią įvairovę, nustatydami vietovių ribas. Jeigu sąlygos yra prastos, jeigu e, yra trumpas sukininkavimo laikotarpis, tai turi būti lemiami veiksniai, nustatant ribas. Ekonominiai aspektai labai svarbus, tačiau reikia atsižvelgti, geriau atsižvelgti ir į pirmojo ramščio klausimus. Labai svarbu, kad tvarka būtų skaidri ir taip pat parlamentas turi turėti galimybę susipažinti su žemėlapiais. Ačiū dabar ponas Ferrera. Eh, eh, obrigado, presidente. Como sabe, como autor. Ačiū pirmininkė. Kaip vienas klausimo autorių norėčiau pasirauti, o kiek įskiriate man laiko pasisakyti? Dvi minutės. Labai ačiū. Pirmiausiai, Norėčiau priminti aplinkybės. 2005 metų pasiūlymas neapėmė socioekonominių kriterijų išskiriant mažiau palankės ūkininkauti vietovės. Ir žinoma, kad tai ypatingai paveikia šeimų įmonės. Europos komisija reikalauja, kad ateityje į tai taip pat nebūtų atsižvelgiama, kalbama apie mažiau palankės ūkininkauti vietovės, bet yra pamirštami labai, labai svarbus kriterijai. Atsižvelgiama tik tai į biofizinius kriterijus, socioekonominiai paliekami nuošalyje. Tai sukuria socialinio disbalanso ir sukuria neligybę tarp valstybių narių labai svarbu, kad kriterijų sistema apimtų tos socioekonominius e, kriterijus. Aš turiu galvoje dikumėjimą, o taip pat ir kaimo regionų tuštėjimą. Kaip žinia, 2010 metais aš jau uždaviau klausimą dėl šių kriterijų, bet uh, ne vienas Portugalijos ekspertas nebuvo įtrauktas į ekspertų ratą. O turėkime galvoje, kad įvairių būsenų įvairovė Europos Sąjungoje, dirbožėmė įvairovė yra milžiniška, tad tikrai bus neteisingai įvertintų vietovių žemės ūkio politikos reformą mes turime pasiekti, kad būtų tolygiai paskirstytos lėšos, kad kiekvienas turėtų galimybę apginti savo egzistenciją. Toliau žodžio paprašė ponas Nikolesko. Ačiū pirmininkė. Pasidalinsiu porą pastebėjimų. Jie panašus į tai, ką jau kolegos minėjo. Uh, naujosios BŠP nebus galima įgyvendinti, jei nebus aiškiai apibriešta, e, kas yra mažiau palankios sukininkauti vietovės ir parlamentas to negalės padaryti, jeigu nebus patiktas modeliavimas, negalėsime to, to padaryti tiesiog, nes nežinosime, kas e, tai yra. Nes e, bet koks sprendimas priimtas nesant skaidrumui bus ginčytas ir, ir nebus uh, E, teisėtas e, ir vis dėlto komisija e, turėtų parengti naują pasiūlymą, kuriame atsižvelgtų į Europos parlamento narių pastebėjimus. Ir ūkininkai tikisi, kad bus atsižvelgta ir į socialinius ekonominius veiksnius. Ačiū, ponas Tavė. Ačiū, pirmininkė, gerbiami tarybos atstovai. Šiandien išgirdome jūsų poziciją ir mums atrodo kaip, tai kaip antausis parlamentui. Tai yra žaidimas mums, kadangi jūs nelaikote mūsų esant tam pačiam lygmenį, kaip kitos teisėkuros institucijos, mes negalime e, su tuo e, sutikti, kalbant e, apie BŽP peržiūrą, bet e, norėčiau paminėti ne vien tai, mes turime turėti tiek pat informacijos kaip ir jūs, kai reikia priimti sprendimus. Pirmojo ramščio poveikis tiesioginiam išmo, išmokom, kvotos nustatytos e, mažiau palankioms sukininkauti e, vietovėms turėtų būti susijusios su e, duomenim. Tai iš tiesų, jeigu jūs mums nepateiksite reikiamų e, duomenų, mes negalėsime e, baigti BŽP peržiūros. Ponas Cver, gerbamas pirmininkė, brangus kolegos, esu iš Slovenijos. Mano šaliai nepaprastai svarbus žemėlapiai, iš kurių mažiau palankios sąlygos sukininkauti. Todėl pritariu kolegoms, kurie kalbėjo apie tai, kad nustatant tokias vietovės nepakanka biofizinių kriterijų, jog būtina atsižvelgti į socioekonominius aspektus. Norėčiau pabrėžti tai, kas šiandieną dar nebuvo paminėta. Mes kalbame apie rimtą demografinę problemą turime mažai jaunų ūkininkų ir tai yra viena didžiausių problemų ES žemės ūkiui. Visai neseniai Europos parlamente įvyko vieši klausimai šią temą, iš kurių paaiškėjo, kad tik tai 6 procentai asmenų jaunesnių nei 35 metų e, verčiasi ūkininkavimo veikla. Tad turėtumėm atsižvelgti ir į tokį demografinį kriterijų. Dėkojame už šią pastabą. Ar yra daugiau norinčių spontaniškai pasisakyti? Ponas Keli. Ponas Keli. Neketinau kalbėti, norėjau tik pasiklausyti, bet turiu pasakyti, kad e, diskusijos pribloškia. Norėčiau išgirsti atsakymus. Visų pirma, ponas Nikolsonas e, minėjo e, audito rūmus. Norėčiau iš komisijos apie tai daugiau sužinoti. Antra, kas mane sudomino, kaip panas Desas minėjo, jeigu bus perklasifikuota, tai Vokietija praras 8 milijonus eurų. Ar... Ir informacija nepateikiama Europos parlamentui. Iš tiesų tai labai rimta yra ir e, tą klausimą reikia e, spręsti teisingumo vardan ir apskritai viso žemės ūkio labui. Ačiū. Daugiau nėra prašančių spontaniškai žodžio, tad e, norėčiau paprašyti, kad tarybos atstovas tartų baigiamai žodį. Prašom. Ačiū. Dėkoju už diskusiją. Dėkoju ir už tai, kad reikalaujate kaip įmanoma daugiau skaidrumo. Mes laikomės tos pačios nuomonės. Kaip jau minėjau žanginėme žodyje, savo pirmininkavimo laikotarpiu raginome valstybių narių dar sėki peržiūrėti savo poziciją ir sutikti su informacijos oficialių paskelbimų. Danijai, kaip pirmininkaujančiai šaliai, skaidrumas yra nepaprastai svarbus. Mes dėsime visas pastangas, kad jį užtikrintumėm. Dėkoju už šią diskusiją. Dėkoju, dėkoju visiems diskusijos dalyviams. Prieš pereidami prie kito darbo atvarkės klausimo, turėkime galvoje, kad ALDE frakcija